Ladies and gentlemen, dear friends, good morning. Ponios ir ponai, gerbiami draugai, prašom sėstis. Po minutėlės pradėsime. Thank you. Ladies and gentlemen, dear friends. Ponios ir ponai, gerbiami draugai, labas rytas. Pradedame Europos parlamentarų savaitę, kurios metu kalbėsime apie Europos semestrą ekonominios politikos koordinavimui. Gerbiamas ponios ir ponai, kaip Europos parlamento vicepirmininkas, pasaulio antrojo pagal dydį demokratinio organo atstovas. Aš norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Jūs atvykus į Europos parlamentą. Tai pirmasis tokio pobūdžio susitikimas, kai susitinka nacionalinių parlamentų atstovai ir Europos parlamento atstovai deputatai. Kai susitinka frakcijų atstovai su atitinkamų nacionalinių parlamentų komitetų atstovais, o taip pat vyks ir plenarinė sesija. Frakcijų atstovų susitikimai, komitetų susitikimai ir taip pat plenarnė sesija yra numatyti šią savaitę. Labai malonu pasveikinti 103 nacionalinių parlamentų atstovus iš 26 valstybių atvykusius į šią pirmą parlamentinių susitikimų savaitę. Labai malonu, kad į susitikimą atvyko keturių nacionalinių parlamentų pirmininkai, ponas Šolbarė, taip pat e, Andrei Flaro, Belgijos atstovų rūmų pirmininkas, Mišel Frando ir Valerijus Štefan Kornėja Rumunijos parlamento pirmininkas. Taigi sveikinu Jūs atvykus į šį susitikimą. Be to, mes taip pat labai maloniai sveikiname su 30 komitetų pirmininkais, taip pat, taip pat su 16 komitetų vicepirmininkų. Aš džiaugiuosi, kad atvyko visi nacionalinių parlamentų atstovai kartu su frakcijų pirmininkais mes ypatingai džiaugiamės, kad atvyko 185 valstybių narių parlamentų atstovai. Tai didžiulis dalyvių skaičius, kuris parodo, kokį dėmesį jūs skiriate skiriate šiems klausimams, kurie bus aptarnėjami šiais, šią savaitę ir pritarėte tam formatui, kuriam, kurį mes pasiūlėme. Tuo mes pabandysime paieškoti bendro atsako į tuos iššūkius, kuriuos formuluoja mums sutarties 13 straipsnis, tai yra nurodydamas bendradarbiauti nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui. Ir galbūt mes tapsime pavyzdžių nacionalinių parlamentų pirmininkų susitikimui, kuris vyks pavasarį Kipre. Šio susitikimo pagrindinis uždavinys - išplėsti Europos parlamento demokratinį matmenį. Ir norėčiau pridurti, kad mes parlamente siekime sustiprinti socialinio koordinavimo matmenį. Europos semestro pagrindinis tikslas suteikti valstybėms narėms eksante vertinimo kryptį ir taip pat padėti koordinuoti ekonominę, socialinę ir biudžeto politiką. Koordinuoti ES mastu, ypač atsižvelgiant į mokesčių politiką ir gerinti struktūrinės reformas. Mes kartu pabandysime sustiprinti savo įgaliojimus ir savo poveikį. Nacionaliniai parlamentai savo santykiuose su nacionalinėmis valstybėse, o mes ES mastu bendradarbiaudami su komisija pabandysime apriepti ir tas pilkasias zonas, kurios vis negali pasidžiaugti mūsų sėkmingo bendradarbiavimo vaisiais. Visos valstybės narės įsipareigojo siekti strategijos 2020 tiklų, e, tikslų. Ir šiuos tikslus įtraukė į nacionalinės strategijas, numatė ekonominio augimo, konkurencingumo skatinimo ir socialinės sanglaudos bei kovos su jaunimo nedarbu tikslus. Tačiau nepakanka vien valstybių narių pastangų siekiant šių tikslų. Tad būtina ir labai griežta tiksli šių tikslų įgyvendinimo peržiūra, taip pat būtinas parlamentų įtraukimas į sprendimų prieimimo procesus. Aš tikiuosi, kad jums kaip ir man, akivaizdus tarpusavio ryšys tarp metinės augimo ataskaitos, tarp socialinių politinių gairių ir šešių dokumentų paketo, taip pat dviejų dokumentų paketo ir tarp sutarties, kuria yra siekiama stabilizuoti ekonominę ir finansų sąjunga. Aš manau, kad tie dalykai yra persipinę. Jūs iki balandžio 15 dienos turėsite pateikti nacionalinės ataskaitas komisijai. O gegužės mėnesį komisija paskelbs rekomendacijas atskiroms valstybėms ir taip pat pateiks rekomendacijas eurozonos valstybėms, o vadovo taryba pritars šioms rekomendacijoms birželio mėnesį, o po to Liepos mėnesių ministro taryboje bus priimtas sprendimas dėl tų rekomendacijų įgyveninimo, o iki spalio 15 dienos reikės pateikti biudžeto projektus. Visą tai rodo, kad visi įgaliojimai, suformuluoti tikslai turi būti siejami su visomis priemonėmis, tai yra nuo ekonominio augimo ataskaitos iki valstybių rekomendacijų, iki šešių ir dviejų dokumentų paketų įgyvendinimo. Visą tai leis koordinuoti veiksmus, stiprinant ekonominę ir pinigų sąjungą, taip pat koordinuoti veiksmus, sudarant biudžetą ir taip pat galvojant apie daugiametę finansinę perspektyvą. Žino, matai sustiprins ir komisija, kadangi mes pakvietėme ir du referentus, kurie dalyvaus mūsų diskusijose. Man labai malonu, kad į posėdį atvyko uh, ekonomikos ir pinigų klausimų komisaras Oli Renas. Taip pat pakvietėme dalyvauti diskusijoje komisarą atsakingą už užimtumą, socialinius reikalus ir integraciją Laslo Andor. Mums labai malonu, kad jūs atvykote į šį susitikimą ir dalyvausite diskusijose, pateiksite savo samprotavimus apie mūsų programoje numatytas e, temas, taip pat padėsite aptarti ekonominės strategijos koordinavimo prioritetus, taip pat e, pakalbėsite apie ES strateginės kryptis 2013 metais. Taigi tokia parlamentinė savaitė vyksta ne tik tai aptariant e, metinės augimo ataskaitas, bet taip pat vyks ir rudenį. Parlamento komitetai atsakingi už e, augimo ekonomikos socialinius klausimus susitiks su savo e, giminingais, giminingais parlamentų atstovais ir taip pat aptars atitinkamas temas. Aš sėdžiu prezidiume kartu su parlamento atitinkamų komitetų pirmininkais, ypač biudžeto komiteto atstovą Lamasūr norėčiau pristatyti, taip pat Sharon Bowles, pinigų komiteto pirmininką ir taip pat socialinio ir užimtumo komiteto ponė Pereš. Taigi dėkoju, kad jūs atvykote ir dalyvausite taip pat mūsų diskusijoje. Taigi, šiuose komitetuose yra siekiama aptarti pateiktas išvadas, o trečiadienį ryte pateikti savo samprotavimus tarybos ir komisijos pirmininkams. Diskusijos šią temą, šiuo ypatingu momentu yra labai svarbi. Mes nenorime skubėti, nenorime dramatizuoti situacijos, tačiau prieš vadovų tarybą ji yra labai reikšminga. Bendrai politiniai krypčiai buvo numatyti aiškus prioritetai. Mes turime atsižvelgti į pokyčius ir taip pat suteikti tiems pokyčiams demokratinį teisėtumą ir žinoma aktyviai įsitraukti į šį diskusijų procesą. Šitas, šitas bendradarbiavimo procesas turi būti stiprinamas ir ateityje. Atskiroms valstybėms yra pateiktos rekomendacijos atskirose politinės rytise, ypač toms programinėms valstybėms yra skirtos uh, ypatingos rekomendacijos įgyvendinti struktūrinės reformas ir imtis struktūrinių priemonių siekiant įgyvendinti kuo sėkmingiau strategijos 2020 stiklus, e, tikslus. Taip pat vėl ir vėl grįžtama prie to klausimo, kad reikia parlamentams įsitraukti į sprendimų prieimimų procesus, kadangi kartais už uždarų durų vyriausybės priima e, susitarimus, tarp vyriausybinius susitarimus taip pat ir todėl kartais labai sunku išsiaiškinti, kas suformulavo politinius tikslus ir kas galų gale atsakingas už tų tikslų įgyvendinimą. Tačiau galiausiai atsakomybė už bendrų tikslų įgyvendinimą arba sprendimų įgyvendinimą tenka mums patiems. Todėl mūsų pareiga ir uždavinys mūsų ES išrinktiems atstovams nacionaliniuose parlamentuose ir Europos parlamente būtina užtikrinti, kad būtų surasti adekvatūs, tinkamiausi keliai siekiant e, įsitraukti į ekonominius, politinius ir e, pinigų politikos sprendimus. Mes turime matyti Europos masto iššūkius ir kiekvienas turi imtis savo priklausančios atsakomybės juos įgyvendinant. Europos parlamento dimensija turėtų būti sustiprinta. Taigi, turėdami tai omenyje, turime atsižvelgti į vairiausius papildomus aspektus, atsakyti į daug kitų klausimų. Tokie būtų, pavyzdžiui, bendradarbiavimo klausimų aptarimas nacionalinių ir Europos parlamentų bendradarbiavimas, taip kaip numatyta fiskalinio pakto 13 straipsnėje. Taigi Europos parlamentų bendradarbiavimas galėtų tapti pavyzdiniu. Aš norėčiau, kad jūs puikiai suprastumėte jog ne visus klausimus galėsime aptarti, mes turėtume šalia turningos diskusijos, šalia Europinio semestro klausimų nevengti taip pat ir ES biudžeto formavimo klausimų. Šis klausimas yra labai svarbus ir mes jam skirsime per ateinančias dvi dienas pakankamai daug laiko norėčiau išsakyti keletą pastabų apie dabar vykstančias diskusijas ir apie procedūras. Konkrečiai pasakysiu, kad šioje posėdžių salėje galite kalbėti 22 kalbomis. Taigi jūs galite kalbėti savo gimtają kalbą. Mes padėsime sudaryti sąlygas visiems nacionalinių parlamentų atstovams išsakyti savo nuomonės. Tačiau, kadangi dalyvių yra labai daug, norėčiau iš karto įspėti ir paprašyti. Ne kiekvienu atveju prašyti žodžio, kadangi visiems tikrai negalėsime suteikti kalbėjimo laiko, jūs turėtumėte pasitarti dėl kalbėjimo trukmės, trijų minučių Daugiau kaip trijų minučių aš negalėsiu suteikti jums ir džiaugčiausi, jeigu jūs kalbėtumėte trumpiau negu tris minutės. Programoje, jūs savo dokumentuose rasite tokį geltoną kortelę, lapelį, kuris turėtų būti užpildytas, jeigu jūs pagėdautumėte kalbėti ir tą lapelių turėtumėte perduoti salės darbuotojams tą anketą turėtų užpildyti ir nacionalinio parlamento atstovas, ir Europos parlamento atstovas. Taigi kiekvienas pagėdaujantis kalbėti turėtų užpildyti šitą lapelį. O suteikdamas žodį, aš vadovausiu tokiu principu. Tai yra suteiksiu galimybę kalbėti dviem nacionalinių parlamentų atstovams ir vienam Europos parlamento atstovui. Taigi santykis 2-1 bus mano kalbėjimo laiko suteikimo pagrindinis principas. Aš tikiuosi, kad jūs supratote, kaip mes konkrečiai dirbsime. O dabar norėčiau suteikti žodį Europos komisijos vicepirmininkui Oli Renui. Oli, žodis tau. Thank you. Thank you very much, uh, Otmar. Ačiū, Otmarai. E, Pone parlamento vicepirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai, gerbiami Europos parlamento nariai. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad man tikrai labai malonu kreiptis į jūs susirinkusius į e, Europos parlamento rengiamą e, renginių savaitę skirtą Europos semestrui. Į šį renginį sukviesti e, nacionalinių parlamentų bei Europos parlamento nariai pakalbėti apie Europos ekonominės politikos koordinavimą pagal Europos semestrą. Ir tuo mes siekiame sukurti platesnę e, europinę erdvę diskusijoms. Šis renginys vyksta tikrai laiku, nes dabar kaip tik rengiamės e, šių metų Europos semestro apžvalgai, e, atsižvelgdami 2020 strategijos tikslus dėl darbo vietų kūrimo Ir da, taip pat e, remdamiesi e, praėjusiu metu lapkričio mėnesį komisijos paskelbta metinė augimo apžvalga. Ir e, taip pat remiamės valstybių narų, narių, e, tikimės iš valstybių narių sulaukti balandžio mėnesį e, tvaraus e, stabilumo ir konvergencijos programų bei nacionalinių reformų programų. Tai, kaip jau sakiau, e, labai laiku vykstantis renginys, nes mes kalbame ir apie demokratijos ir legitimumo užtikrinimą šiuose procesuose. Iš tikrųjų, inicijuojame diskusijas dėl pinigų ir ekonominės sąjungos gilinimo ir jos e, struktūros keitimo kaip parlamento nariai puikiai žino, politinių sprendimų e, legitimumas ir e, demokratija yra mūsų prievalė Europos piliečiams. Piliečiai pagidauja iš mūsų atsakymų ir mums patikėta didžiulė atsakomybė reiškia, kad mes turime ieškoti e, optimaliausio kelio priekin, kaip svarstyti visus šiuos klausimus. Būtent todėl šių diskusijų pradžioje. Šiandien norėčiau Jums pristatyti Europos komisijos požiūrį e, į politinius prioritetus 2013 metais. Bet prieš pradėdamas e, kalbėti apie tai norėčiau priminti, kur buvome prieš metus ir palyginti situaciją prieš metus su dabartinė Europos ekonomikos padėtimi. Prieš metus Buvo labai daug nežinios e, dėl Graikijos, buvo rimto susirūpinimo dėl Ispanijos ir Italijos padėties. Taip pat buvo iškilę klausimų dėl Europos centrinio banko likvidumo operacijų. Ir tikriausiai pamenate, kad buvo labai daug e, pranašysčių e, apie eurozonos neišvengiamą žlugimą. Tačiau 2012 buvo e, virsmo sprendimų metai. Eurozona pademonstravo reikalingą atsparumą ir buvo priimti reikalingi sprendimai, kad e, būtų išlaikytas euro stabilumas ir vientisumas. Ir šiandien e, baime, kad eurozona žlugs, e, jau beveik visiškai yra dingusi iš politinės darbo atvarkės. Nežiūrint e, šios tam tikros pasiektos pažangos, vis dėlto išlieka didelis e, nedarbo keliamas iššūkis, labai lėtas ekonomikos augimas ir todėl e, net negalime galvoti apie tai, kad galėtume atsipūsti ir nieko nebedaryti. Mums, reikali, mums reikia nuoseklių veiksmų, kurie užtikrintų augimą ir darbo vietų kūrimą. Taip pat e, reikia paaiškinti žmonėms, kodėl ši politika reikalinga, kad, kad jis stabilizuotų ekonomiką. Ir demokratinio legitimumo aspektas yra svarbiausias visų uh, politinių veiksmų e, elementas. Iš esmės siekiame E, reformuoti Europos socialinės ekonomikos modelį. Ir rem, iš šios prities taško norėčiau aptarti keletą aspektų, ramščių, kurie ir sudaro mūsų e, atsaką ekonominės politikos rytyje. Visų pirma, reikia išlaikyti ekonominių reformų spartą, kad e, pasiektume, e, kad Europos ekonomika vėl būtų subalansuota. Ir tas tiklas subalansuoti ekonomika ypač aktualus valstybėms, kurios e, išgyvena einamosios sąskaitos deficitą. Pateiksiu pavyzdį. Airijos eksportas auga ir bendrovės toje šalyje kuria darbo vietas, nors e, e, vartojimas vietoje, vidinis vartojimas yra e, lėtas, vis dėlto ekonomikos augimas spartėja ir gamybos apimtis Airijoje didėja. Airija, kaip ir Portugalija, tikisi sėkmingai grįžti prie rinkos finansų sėkmingo tvarkymo. Ispanijoje nedarbo lygis yra labai aukštas, tačiau mm, eksporto apimtis iš tos šalies auga, eksporto apimtis yra didesnis nei bet kada Ispanijoje. Ir netgi Graikija dėl šiek tiek atgauna konkurencinius pajėgumus, kuriuos prarado per pastarąjį dešimtmetį. Tačiau perteklių išgyvenančios valstybės uh, taip pat prisideda prie to uh, subalansavimo proceso, atverdomos uh, paslaugų rinkas, užtikrintamos, kad daugiau moterų dalyvautų darbo rinkoje ir didintamos atlyginimą draugę su uh, produktivumo kilimu. Ta rekomendavome vertindami Vokietiją praėjusiais metais ypač konstatuodami, kad e, Vokietijoje atlyginimai išaugo e, beveik 5 procentais, tai prasideda prie Europos ekonomikos subalansavimo. Tačiau tos subalansavimas negali vykti atsietai nuo pasaulio ekonomikos. ES privalo išlikti konkurencinga pasauliniu mastu, ji negali sauliaisti prarasti uh, E, pasaulinių rinkos dalių, kaip tai nutiko Prancūzijos, Belgijos ir Suomijos atveju. Todėl norėčiau taip pat akcentuoti, kad mums būtina sustiprinti ir kai kuriais atvejais atkurti Europos pramonės konkurencingumą ir gamybos ir paslaugų srityje. Vakar buvau Madride, e, dalyvavau E, pro, Europos profsąjungų konfederacijos 40-ajame e, suvažiavime. Ten kalbėjome apie Europos pramonės būklę, apie jos ga, galimybės kurti darbo vietas, nes mums tai kelia ypač didelį susirūpinimą ir, ir nebe priežasties. E, daugelis valstybių prarado konkurencinius pajėgumus dėl nedarbo ir dėl prarastų m, mm, pasaulio rinkų dalių. Skaičiai yra labai iškalbingi. Per pastarąjį dešimtmetį nuo 2000 iki 2011 iš viso e, gamybos sektoriuje Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje buvo prarasta 2,5 milijono darbo vietų. Iš jų beveik 700 tūkstančių darbo vietų e, Ispanijoje ir virš 300 tūkstančių darbo vietų gamyboje Ispanijoje. Taip pat turime atsižvelgti į labai didelį įsiskolinimo, valstybės skolos dydį, tai, kad e, gyventojų amžius senėja. Taip pat beveik pusė viso socialinio sektoriaus išlaidų pasaulyje yra išleidžiama Europoje. Europos ekonomikos našumas turi būti e, didelis, kad mes galėtume ir toliau e, puoselėti tą ekonomikos modelį, kurį turime dabartinės tendencijos turi pasikeisti. Europa turi atgauti savo konkurencinius pajėgumus. Tai aktualu ne tik kalbant apie išorinį matmenį. Reikia ir toliau užtikrinti socialinės gerovės lygio kilimą, o tam reikalingas nuolatinis produktivumo augimas. Ir jeigu e, nenukrypsime nuo reformų kurso, reformų, kurios užtikrins tvaro augimą ir darbo vietų augimą, reformų, kurios E, užtikrintų Europos pramonės konkurencingumą. Tai tų tikslų galbūt pasieksime. Ko reikia, kad e, e, būtų kuriamos darbo vietos ir auktų našumas Europos ekonomikos? Turime paremti mokslinius tyrimus ir inovacijas, skirti finansų švietimui bei mokymams, turime skatinti verslumą, privačias, privataus sektoriaus investicijas, turime e, paskatinti paskolų, e, būsto paskolų rinką, paskatinti e, viešojo sektoriaus investicijas, kaip pavyzdžiui, padarėme neseniai padidinę Europos investicijų banko kapitalą. Taip pat turime parengti išmanius reglamentus, kurių dėka pasiektume visuomenėje aktualių tikslų, tuo pat metu nepakenkdami konkurencingumui ir, ir nepaž, nepakenkdami darbo vietoms. E, turime e, rūpintis ir savo darbo, e, darbo jėgos rinkomis, šalinti kliūtis darbo vietų kūrimui skatinti e, nuolatinių samdos sutarčių, darbo sutarčių sudarimą taip pat e, e, teikti paramą, e, kad žmonės galėtų sugrįžti į darbo rinką ir susirasti darbą. Taip pat nepamiršti kolektyvinių sutarčių nuostatų, kurios yra numatytos ES sutartise. Ir tai labai glaudžiai susiję su Europos semestru. Kodėl? Mūsų siekis ir aš tikiuosi, jūs sutinkate, kad tai yra svarbiausi, aktualiausi Europos tikslai, kalbant apie darbo vietų kūrimą ir augimą. Taigi šios reformos, šie tikslai ir atsispindės šios, šių metų e, parengtose kiekvienai šaliai skirtose rekomendacijose ir tai bus Europos semestro esmė. Apie tai ir kalbame metinėje augimo apžvalgoje. Tai labai konkretus pavyzdys, kaip Europos semestras gali padėti, gali užtikrinti geresnį Europos ekonomikos funkcionavimą. Ir aš tikiuosi jūsų paramos siekiant šių tikslų ir Europos lygmenių ir, aišku, šalių mastų. Trečias ramstis, trečias aspektas yra fiskalinis. Turime e, nuolat dėti pastangas, kad užtikrintume fiskalinę konsolidaciją. Moksliniai analitikų paskelbti duomenys puikiai iliustruoja, kaip kokią naudą visuomenį, e, ką reiškia įsiskolinimas vartojimui, kai įsiskolinimas pasiekia 90 procentų, kalbu apie valstybės įsiskolinimą, tai ima neigiamai veikti e, ekonomikos augimą, tai apsunkina ekonomikos augimą. Deja, per pastarosius keturis metus valstybės skola Europoje išaugo beveik nuo 60 procentų iki 90 procentų šiais metais ir kitais metais. Ir būtent tai stabdo augimą. Ir e, Būtent todėl reikia siekti nuoseklaus ir, ir sumanaus e, finansų konsolidavimo. Žinoma, reikia e, šalis skirstyti į grupės pagal jų e, fiskalinę padėtį ir jų perspektyvas. Būtent todėl mes numatėme, sutikėme išlygą dėl uh, biudžeto, dėl, dėl biudžeto deficito pertekliaus e, mechanizmo taikymo. Tai buvo Ispanija ir Portugalija praeisiais metais. Situacija šiuo požiūriu Europoje gerėja. Šeš, dėl šešių pasiūlymų paketo įgyvendinimo bei sustiprintos ekonomikos valdysenos. 2010-aisiais fiskalinis deficitas eurozonoje Eurozonos šalise buvo nuo 6 iki 7 procentų BVP. Praėjusiais metais jis sumažėjo iki maždaug 3 procentų BVP. Ir tikimės, kad e, šiais metais fiksuosime tolesnį mažėjimą iki 2,5 procentų BVP. Galiausiai tam, kad atkurtume pasitikėjimą ir užtikrintume, kad Europa sugrįžtų į normales vėžes, turime įtikinti žmonės bei rinkas apie ilgalaikę pozityvę euro perspektyvą. Būtent todėl turime stiprinti pinigų ir finansų sąjungą, pin, pin, pinigų ir e, ekonominę sąjungą ir todėl komisija pateikė konkrečius pasiūlymus šiuo klausimu. E, tarybos pirmininkas ponas Van Rompojus parengė e, apžvalgą tą pačią temą. Neturiu laiko dabar pristatinėti visų komisijos parengto e, dokumento aspektų, bet ten pateiktas nuoseklus iš atskirų etapų sudarytas planas, kaip toliau stiprinti ekonomikos ir pinigų sąjungą artimiausių laikotarpių, tai yra nuo, šešių, nuo pusės metų iki pusantrų metų. Yra uh, konkrečių pasiūlymų, ku, ku, ku, paremtų dabar, dabartinėse sutartyse galiojančiamis nuostomis. Kalbama apie Europos bankų sąjungos skūrimą bei Europos. Taip pat bankrutavusių įmonių likvidavimo mechanizmą. Taip pat e, ten kalbama apie e, Europos priežiūros mechanizmą, kuris e, bus dėgiamas bankams esančiams eurozonoje, nes bankų priežiūra bei e, įmonių gelbėjimo planai turi būti gyvendinami lygiai grečiai. Kalbant apie e, finansinę paramą struktūrinėms reformoms bei fiskaliniai konsolidacijai, tai būtent dėl šių E, dėl šios paramos e, tame parengtame dokumente kalbama apie konvergencijos e, priemonę ir solidarumo priemonę. Pasitelkus šias priemonės mes tikimės paskatinti, paremti reformų procesus valstybėse narėse, o valstybės e, įsipareigos e, siekti tam tikrų tikslų gaudamos paramą iš Europos fondų. E, Taigi šios priemonės bus paskate vykdyti reikalingas reformas valstybėse narėse bei padės, išspre, padės išspręsti e, trumpalaikių laikotarpių tų reformų finansavimo problemą. Taip pat sieksime tolesnės integracijos, kuri reikš, kad reikės ir sutarčių pakeitimų. Taigi remsimės tokiais principais žingsniai link um, didesnio solidarumo ir ekonominės rizikos bendrinimo bus susijęs su didesnė atsakomybė ir um, suverenumu dėl biudžeto pas, pasidalymo. Tai taip pat reikš, kad reiks e, imtis atitinkamų žingsnių link didesnės, stipresnės politinės sąjungos ir didesnio politinio atskaitingumo. Puikiai suprantu, kad e, valstybių narių požiūriai šiais klausimais e, yra labai įvairūs ir parlamento narių nuomonės labai skirtingos šiuo klausimu. Todėl esu pasirengęs dalyvauti atvirose demokratiškose diskusijose dėl ES ir euro ateities ir tendencijų. Pirmininkė, gerbiami nariai, norėčiau užbaigdamas pasakyti, kad ES, nežiūrint visų patirtų sunkumų praėjusiais metais, uh, E, žengė svarbius žingsnius priekin. Mūsų e, politinė darbotvarkė 2013 yra tikrai plataus užmojo ir išsami. Kad ji būtų įgyvendinta, reikės komandinio darbo ir visų mūsų atsakomybės, kad atkurtume pasitikėjimą, ilgalaikį pasitikėjimą e, ir užtikrintume tvaro ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Mūsų bendros pastangos yra skirtos Europos socialinės rinkos modelio reformavimui. Taip pat norime pasiekti apčiuopiamos nuseklios pažangos, įgyvendindami šią politinę darbo atvarkę skirtą darbo vietų kūrimui ir augimui šiais metais. Tai bus Europos patikimumo išbandymas mums siekiant stabilumo sąjungos bei taip pat rodant, prisimant reikalingą atsakomybę. Mes turime išlaikyti tą testą ir užtikrinti, kad Europa grįžtų į normales vėžes ir aš tikiuosi jūsų paramos siekiančių tikslų. Ačiū. Herr Kommissar, herzlichen Dank. Geben Sie mir. Dėkuoju Jums už pasisakymą, iš tikrųjų turėdami omenyje socialinės rinkos ekonomikos modelį ir būtent juo vadovaudamasis aš norėčiau suteikti žodį kolegai Laslo Andor. Labai ačiū, ponas pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami nariai. Ši parlamento narių sustikimo savaitė vyksta labai svarbiu e, Europai laikotarpiu, nes mes turėsime greitai priimti labai svarbių sprendimų. Pirmiausiai dėl daugiametės finansinės programos Europos Sąjungai. Manau, kad Europos Sąjungai reikia gyvybingų biudžeto priemonių, kad galėtų įgyventi savo tikslus, užtikrinti ekonomikos klėstėjimą ir socialinę sanglaudą. Aš norėčiau pasisakyti daugiausiai apie Europos semestrą ir pirmiausiai e, pristatysiu Jums dabartinę užimtumo socialinę padėtį, trumpai tą padarysiu. Jau e, kuris laikas išgyvename krizę, tai yra ne tik ekonominė ir finansų krizė, bet taip pat ir pasitikėjimo mūsų ateitimi, mūsų vertybėmis krizė. Daugeliu žmonių Europos socialinis modelis atrodo atsidūręs pavojuje. Jis nebeužtikrina socialinių teisių, socialinės sanglaudos tuo metu, kai to reikia labiausiai. Pag, jeigu pasižiūrėsime į mūsų ketvirtinę apžvalgą, kurią prieš porą savaičių paskelbė komisija, E, matome, kad e, vis daugie nedarbo, vis daugiau žmonių e, atsiduria ties atskirties socialinės riba ir tai sudaro vieną ketvirtį ES gyventojų. Taip pat matome pasiskirstimą tarp šalių, kurios yra gana stabilios finansinė prasme ir kurios patiria ekonomikos atsigavimą, nedarbo mažėjimą ir tarp šalių, kurios e, toliau gyvena krizės sąlygomis, e, kuriuose auga nedarbas ir nuolat e, kyla socialinių neramumų pavojus. 2013 metais mes jau gyvename trečiame Europos semestre, tai yra geriau koordinuojamas ekonominės politikos ciklas ir komisija E, stebės, kaip e, socialinės reformos yra įgyvendamos nacionaliniu mastu. Aš e, jums pristatyti prioritetus ekonomikos, socialinė, užimtumo socialinės politikos srityje, kuriuos yra apibrėžusi komisija. Vėliau antroje savo pasisakymo dalyje aš kalbėsiu, kaip svarbu yra užtikrinti, kad deramai būtų įgyvendamas Europos semestras, koordinavimui, socialiniai politikai ir taip pat pakalbėsiu apie tai, kokie didžiausiai iššūkiai mūsų šiandien laukia, kalbant apie gilesnį ekonominę ir pinigų sąjungą. Pirmiausiai e, apie e, Europos semestrą ir metinę augimo strategiją. 2012 metų pabaigoje ji buvo paskelbta, buvo išdėstyti ekonominiai socialiniai prioritetai 13 mm, metų Europos semestrui. Metinė augimo strategija numatė pagrindinius prioritetus užimtumo socialinėje politikoje per atimiausius metus, taip pat pateiktas bendras užimtumo bendra užimtumo e, ataskaitos projektas komisija ir ministrai, ministrai ministrų taryba patvirtins tai. Šį kartą e, matome, kad metinė augimo strategija rodo, jog tendencijos yra labai liūdnos - 10,7 procentai yra toks nedarbo lygis ES. Ekonominė ir socialinė padėtis daugelie valstybių narių e, labai blogėja, socialiniai neramumai plinta. 2012 m. metinė augimo strategija paragino kovoti su nedarbu, pirmiausia jaunimo nedarbu E, ir e, buvo kalbama apie socialinės e, pasiekmes. Mes šiais metais dar labiau akcentuojame tuos dalykus šiame ekonominėme cikle. Ir paminėsiu dabar mūsų svarbiausius prioritetus. Pirmiausia, fiskalinis konsolidavimas, kuris turėtų būti palankus augimui, netgi palankesnis negu pernai. Ekonominės socialinės politikos vaidmuo, augimui palankus fiskalinis konsolidavimas yra svarbiausi dalykai. E, mes metinė augimo strategija, apžvalgoje, atsiprašau, e, kalbame apie fiskalinį konsolidavimą, kuris yra palankus augimui ir apie fiskalinį, fiskalinės išlaidas, biudžeto išlaidas. Kalbame apie e, užimtumo paslaugos, aktyves rinkos politikos priemonės, mokymą ir akcentuosiu dar vieną dalyką jaunimo garantijos sistema. Po vieno mėnesio užimtumo ministrų taryba EPSCO svarstys ir tikiuosi priims teigiamą išvadą dėl jaunimo garantijos, kadangi tai yra priemonė, kuri užtikrintų, kad žmonės jaunesni dėl 25 metų amžiaus e, per keturis mėnesius po e, to, kai baigia mokyklą ar e, tampa bedarbiais, gautų pasiūlymą dėl mokymų. Ir tai galėtų būti gal ne visiškai e, finansuojama, bet paremta finansuojama iš dalies iš ES finansinių išteklių. Ir tai yra prioritetas dabartiniai pirmininkaujančiai Airijai. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad fiskalinės korekcijos turėtų užtikrinti, kad išliks socialinės apsaugos tinklai, kad bus modernizuojamos socialinės apsaugos sistemos, užtikrinamas jų veiksmingumas, tvarumas. Ir manau, kad valstybės narės turi geriau suprasti socialinių investicijų savoką. Tam komisija greitai patvirtins socialinio, socialinio investavimo paketą priemonių, tai bus e, analizė, e, iniciatyvos socialinės politikos srityje, tam, kad būtų galima veiksmingiau dirbti ir kad valstybės narės galėtų pasinaudoti ES finansinėmis priemonėmis e, šioje srityje ir kad tokiu būdu galėtų pasiekti geresnių rezultatų. E, užimtumo socialinės politikos vaidmuo yra labai svarbus, e, kovojant su krizės padariniais. Noriu pabrėžti, kad yra ir kitų prioritetų šioje srityje. Mes turime paremti uh, užimtumo e, skatinimo potencialą savo politiką pirmiausia trijuose greitai augančiuose sektoriuose, kuriuos pastebėjome, e, išskiriame pernai komisijos užimtumo pakete. Tai yra žalioji, taip vadinama, ekonomika, sveikatos apsauga ir rūpyba ir e, informacijos komunikacijos technologijos. Komisija tikisi, kad valstybės narės patvirtins išsames priemonės šiose srityse. Šios investicijos į žmogišką į kapitalą, ypač šiuose greitai augančiuose sektoriuose, yra esminis elementas užtikrinant Europos ekonomikos konkurencingumą. Tai taip pat turi būti atspindėta tolesnėse visose diskusijose dėl konkurencingumo, Europo, kai kalbame apie ES ekonomiką. Taip pat labai svarbu mums sėkmingai padidinti atsparumą darbo rinkos, dinamiškumą. Reikia taikyti subalansuotas reformas, reikia užtikrinti, kad darbo rinkos būtų įtraukiamojo labiau pobūčio, sub, e, dinamiškos ir taip pat, kad mes e, kurtume deramą Europos da, e, darbo rinką. Nes labai daug dėmesio skiriame priemonėmis, kurios skirtos mobilumui paskatinti Taip pat gyvendamos darbo rinkos reformos valstybės narės turi e, pasikliauti bendradarbiavimu su socialiniais partneriais. Taip pat svarbu, kad mokesčių politika būtų atitinkamai pakoreguota, e, atsižvelgiant į šio laikmečio poreikius. E, mums reikia neapkrauti, neužkrauti per nelik didelės mokesčių naštos Ir komisijos prioritetas e, per praėjusius metus buvo e, pabrėžti tuos dalykus per visus tris Europos semestrus. Trečias dalykas e, - nedarbas tampa labiau struktūrinio pobūdžio, yra 26 milijonai bedarbių. ES daugiau kaip 11 milijonų neturi darbo daugiau kaip vienerius metus. Mums reikia konkrečių priemonių kovoti su ilgalaikiu nedarbu. Ir E, dėl to reikia ypatingai galvoti apie jaunimo nedarbą, tai yra mūsų prioritetas. Toliau e, socialinio saugumo tinklai, kaip sakiau, juos reikia išsaugoti ir net sustiprinti. Žinome, kad egzistuoja tarp valstybių narių labai rimtų skirtumų tarp to, kaip veiksmingai veikia jų socialinės apsaugos sistemos. Turime galimybių peržiūrėti e, veiksmingumą socialinių išlaidų tam, kad užtikrintume, jog socialinės apsaugos sistema būtų kaip galima veiksmingesnė ir padėti skatinti socialinę įtraukti ir uh, užkirsti kelią atskirčiai. Taip pat reikia pasitelkti pilietinės visuomenės organizacijas. Aš manau, tai labai svarbu plėtojant nacionalinės strategijas šioje srityje ir taip pat vertinant. Mm jas yes, labai geras pavyzdys, kuris rodo, kaip tai svarbu, yra Romų integravimas. Komisija yra parengusi pamatinę strategiją ir dirba kartu su valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis organizacijomis tam, kad būtų pasiekta pažanga. Ponios ir ponai, galiausiai norėčiau paminėti e, tą klausimą, apie kurį kalbėjo vicepirmininkas komisijos. Komisija labai rimtai dirba tam, kad ekonominė ir pinigų sąjunga būtų pritaikyta. E, Mano nuomonė, tai yra labai svarbus sisteminis e, veiksmas priemonė, kad mes galėtume veikti ekonominę, socialinę, net politinę krizę ES. Gruodį Europos vadovų taryba įpareigojo komisijos vadovą ir ministrų taryba parengti e, pasiūlymus dėl ex ante koordinavimo gyventant svarbiausias ekonominės reformas. Taip pat tarpusavė suderinti tų sutarčių pasirašymo augimo solidarumo mechanizmus įdėkti ir dėl to pateikti pasiūlymus. Taip pat vadovų taryba abiejų institucijų vadovus e, į pareigojo parengti dokumentus dėl socialinės dimensijos skatinimo, įskaitant socialinio dialogo stiprinimą. Dėl socialinės Europos ir pinigų e, sąjungos dimensijos mes pasiūlymus parengsime greitai ir vakar minėtoje Madrido profsąjungų konferencijoje, kurią minėjo Oli Renas, aš pristačiau minčių dėl šio aspekto. Aš manau, kad reikia labai rimtai žiūrėti į šį dalyką. Krizė mums parodė, kad ES valstybės narės yra labai priklausomos viena nuo kitos ir turi kur kas stipriau paremti vieną kitą brendant iš krizės. Mes turime per ateinantį laikotarpį e, vienu metu stiprinti e, fiskalinės politikos koordinavimo paėgumus, taip pat stiprinti solidarumą ir Europos architektūros e, legitimumą. Dėkoju Jums uždėmesi ir dabar laukiu nekantrė diskusijos. Mes taip pat dėkojame Jums už e, išsakytas mintis ir siūlome pradėti diskusiją. Kol kas yra 20 prašymų kalbėti. liko 45 minutės. Be to komisarai turės e, pateikti atsakymus. Pradėsime nuo Maltos atstovo. Dėkoju pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Žinau, kad e, šiandien pasisakyti norinčių yra ne vienas. Mes e, visi suprantame, kad e, reikia sustiprinti demokratinį legitimumą. Ir aš laikausi nuomonės, reikėtų na, pozityviai visa, viską žvelgti. Dėl to, kad na, mes patys turime prisimti atsakomybę už europinius projektus. Nereikia sudaryti tokio įspūdžio, kad na, už viską yra atsakingas tik tai Europos parlamentas, o ne nacionaliniai parlamentai. Aišku, mes e, vaikštome ant tam tikros e, tokios euros e, linijos. Uh, E, ką gali padaryti nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas. Tačiau manau, kad yra klausimų, kuriuos e, galime spręsti kartu. Reikia suformuoti geriausią praktiką, kaip pavyzdžiui Europos parlamentas e, galėtų konsultuoti su nacionaliniais parlamentais dėl Europinio semestro. Tai yra labai svarbu, kadangi tokiu būdu būtų užtikrinta, kad nacionaliniai parlamentai būtų iš anksto įtraukti priemant sprendimus sprendimus e, svarbius e, dėl ekonominių klausimų, o ne tik po to, kai tie sprendimai yra primami. Taip pat reikia kalbėti apie nacionalinių parlamentų gebėjimų formavimą, e, sprendžiant tokius klausimus kaip europinis semestras. Šiuo atžvilgiu mes turėtume galvoti apie galbūt kažkokias programas, pagal kurias būtų užtikrinta, kad e, nacionaliniams e, parlamentams e, na, būtų suteikta galimybė formuoti tuos gyvėjimus. Išgyvename sudėtingus laikotarpius, kaip ir pasakė komisarai, ir tokiu laikotarpiu tikrai reikia stoti petis į. į į petį. Tuo pat metu reikia užtikrinti, kad e, bus išlaikytas mūsų socialinis modelis. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad e, visi mes sutinkame su tuo, kad mūsų tikslas turėtų būti vienas. Kad e, nors tas tikslas ir yra vienas, tačiau yra E, įvairių būdų, kaip tą tikslą pasiekti. Ir tų būdų e, įvairovė priklauso nuo skirtingų valstybių narių, e, į kurių situaciją taip pat reikia atsižvelgti. Pavyzdžiui, Malta yra maža šalis, užimanti mažą teritoriją ir, pavyzdžiui, kadangi atstumai yra nedideli, galime trumpiau dirbti ir daugiau ilsėtis. Taigi, man atrodo, reikėtų atsižvelgti į e, apskritai būdus, kaip turė būti sprendžiami klausimai. Bet kuriuo atveju, e, na, turime dirbti kartu. Ir šio renginio pagrindinė idėja turėtų būti, kad e, Euro, nacionaliniai parlamentai taip pat e, prisideda prie to, kad e, na, europiniai projektai būtų sėkmingi. Monsieur Filip Marini. Ačiū, ponas Filip e, Marini, prašome. Pane pirmininkė, gerbiami komisijos nariai, mėly kolegos. Šis nacionalinių parlamentų atstovų e, susitikimas, ar tai yra demokratijos alibi, ar, ar gerų norų išvardymas, katalogas. Uh, noriu užduoti klausimą, nu, už, keliu šį klausimą e, remdamėsis jau panašiais dviem įvykusiais renginiais. Na, viskas šiek tiek pasistumėjo į priekį, nes e, mums pateiktos konkrečios temos, e, mes suskirsite į darbo grupės. Taip pat konstatuoju šiokią tokią pažangą, nes atrodo atsivaujamas ir Vokietijos parlamentas. Ir e, manau, kad nacionaliniu parlamentų ir Europos parlamento posėdžiai turėtų būti įdomus ir Vokietijos parlamentui. Tačiau manau, kad dar daug ir nepadaryta. Visų pirma, euro problemos. Iš esmės tai yra mūsų susitikimų esmė ir mes si siekiame E, didesnės integracijos tarp e, nacionalinių biudžeto tvirtinimo procedūrų bei e, Europos komisijos atliekamo nacionalinių reformų programų ir stabilumo bei konvergencijos programų vertinimo. Būtų gerai, kad kitame tokiame susitikime būtų aiškiai atskirta, suskirstanti darbo grupės, atskirti e, konkretus klausimai susiję su eurozonos konvergencija viena vertus ir bendro pobūdžio temos, horizontalios temos, kurios yra aktualios kit, visoms 27 valstybėms. Taip pat, ponė pirmininkė, man atrodo, kad rengiant kitus susitikimus ateityje būtų teisėta e, suformuoti parengiamąją grupę, kurioje dalyvautų nacionalinių parlamentų atstovai ir kuri palaikydama ryšius su Europos parlamentu ir Europos komisija galėtų pateikti pasiūlymus e, temų pasiūlymus, būtų, kurias būtų galima diskutuoti, jeigu mes iš tikrųjų siekiame tikrai demokratiško bendradarbiavimo, nes mes esame arčiausiai rinkėjų savo šalise. Todėl mes pageidautume, kad programa nebūtų primesta iš viršaus. Ir būtina e, užtikrinti kolegialų parengiamą į darbą, kad mes drauge sukurtume kažką, kas nebūtų tik tai bendrijos institucijų produktas, kad tai taptų artesnės integracijos ir asociacijos e, akstinu, kad, kad tai užtikrintų e, teisėtesnį, platesnį Europos parlamento, atsiprašau, nacionalinių parlamento narių dalyvavimą šiame darbe. Ačiū. Dėkuoju už jūsų pastabas ir siūlymus intensyvinti bendradarbiavimą. Ani Podimatai žodis. Ačiū. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο. Ačiū pirmininkė, ačiū su, už suteiktą žodį. Taip pat norėčiau pasisveikinti su komisijos atstovais. Ir e, norėčiau pradėti nuo dalykų, dėl kurių mes sutarėme. Juk yra dalykų, dėl kurių mes sutarėme su Europos komisija. Pavyzdžiui, dauguma Europos parlamento, taip pat ir nacionalinių parlamentų narių sutinka su tais prioritetais, kuriuos e, užsibrėžė Europos komisija, kalbant apie ekonomikos augimą. Pavyzdžiui, kad e, reikalinga užtikrinti didesnį realios ekonomikos finansavimą, taip pat uh, E, kovoti su nedarbu. Man atrodo, kad e, visi galime sutikti su tokiais e, prioritetais. Tačiau didžiausias klausimas yra štai koks. Kaip konkrečiai galima būtų pasiekti ir įgyvendinti šios prioritetus, dėl kurių visi sutarėme. Aš manau, kad reikėtų šiuo atveju kalbėti apie tris dalykus, į kuriuos turėtų būti ir nukreiptos mūsų diskusijos. Kaip buvo sakyta, visų pirma, reikia pradėti kalbėti ne tik tai apie Europos krizės priežastis, e, kas yra kaltas. Ar valstybės narės, ar Europos Sąjunga, nes e, dažnai valstybės narės kaltina Europos Sąjungą, Europos Sąjunga e, kaltina valstybės narės. Taigi tiesiog Na, reikėtų, man atrodo, visiems prisimti atsakomybę tiek europinių lygmenių, tiek nacionalinių lygmenių. Juk buvo padaryta klaidų, taip pat ir nacionalinių vyriausybių atveju. Taigi reikėtų visų pirma visą tai sąžiningai pripažinti ir tada imtis koregavimo veiksmų gerbiami kolegos, gerbiami komisijos atstovai. Jūs kalbėjote apie e, biudžetą, apie biudžetus, kad jie turėtų būti orientuoti į ekonomikos augimą. Vis dėlto, aš manau, kad reikėtų numatyti tam tikrą veiksmų laisvę, e, peržiūrint e, biudžetus. Jūs sakėte, kad e, vyksta nemažai diskusijų dėl to, pavyzdžiui, e, kaip e, tos griežtos taik, taupimo priemonės atsiliepia ekonominiam augimui. Ir diskusijos vyksta įvairiose formuose. Ir aš manau, kad vis dėlto reikėtų kalbėti apie švelnesnės priemonės, kurios leistų užtikrinti didesnį ekonominį augimą. Žinoma, šitas Europos semestras turės tinkamą poveikio, tinkamą poveikio kadangi šių diskusijų metu bus galima pažvelgti į nacionalinius reikalus iš šalies. Kita vertus, būtina galvoti apie bendrą ekonomikos raidą ir taip pat įsigilinti į nacionalinių visuomenių poreikius. Kita vertus, labai nedaug laiko. Stanowią tutaj raczej drugą E, dėl procedūrų užtrunkančių komisijoje ir taryboje mes dažniau kreipiamėsi į Europos parlamentą, tačiau mūsų parlamentai dažniausiai vaidina šalutinį vaidmenį, nors priima svarbiausius sprendimus svarbiausiais klausimais. Mūsų vaidmuo įgyvendinančios sprendimus yra ribotas. Kita vertus, nacionaliniai parlamentai turėtų imtusi, imtis ir kitokio vaidmens, tai yra kontroliuoti, kaip vykdomos reformos arba kaip įgyvendinami sprendimai dėl reformų. Žinoma, visa tai neturi nieko bendro su mūsų santykiai su Europos parlamentu. Tačiau kita vertus procedūros turėtų uh, leisti mums užmėgsti ir tęsti dialogą su vyriausybėms ir su nacionaliniais parlamentais prieš tai, kol yra priimamos rekomendacijos atskiroms valstybėms. Tačiau dar vieną pastabą. Aš pagėdaučiau, kad šitas dialogas atsižvelgtų ir nacionalinių visuomenių poreikius. Oui, merci, monsieur le président. Euh, monsieur le commissaire. Dėkui, pirmininkė, vicepirmininkė, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kurie pakvietė mus, parlamentarus, pasikeisti nuomonėmis. Šie metai yra Europos piliečių metai ir e, žinome, kad Europos semestras yra labai svarbus, e, ypač galvant apie mūsų ateitį, e, kuriai yra E, iškilęs pavojus. E, dabar ES pirmininkauja e, Airija, kuriai turėtų būti labai svarbu užtikrinti ekonomikos saugimą, bet aš noriu priminti visiems, kad stabilumas nereiškia tik taupimo. Pernelyg daug taupimo yra pavojinga tiek valstybėms atskiroms, tiek visiems globalių mastų. E, mes turime galvoti ne tik apie visiškai liberalizuotas rinkas ir begalinį taupimą. Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai turėtų pasisakyti už aiškę pusiausvyrą. E, taip pat e, reikėtų kalbėti apie tai, kad piliečiai. Turi būti padaryta taip, kad piliečiai geriau suprastų, dėl ko yra įmamasi tam tikrų priemonių. Uh, Sutarties 13 straipsnis numato mūsų bendradarbiavimą, tai turėtume daryti. Taip pat e, e, reikia svarstyti kartu, kaip e, rengsime kitų metų biudžetą, reikėtų, kad dalyvautų konferencijoje ponas Lamasiur, ponė Pervanšberės ir kiti. Tada mes aiškiai apibrėšime savo uh, prioritetus. Mūsų nacionalinė asamblėje yra patvirtinusi dokumentą dėl tokios konferencijos sušaukimo pagal 13 sutarties straipsnį. Reikia, kad mes dirbtume kartu ekonominio, ekonominė biudžeto srityje ir Tokiu būdu tik tai visi kartu galėsime rasti gerą būdą, kaip e, dirbti toliau ir tada visi Europos piliečiai tam tikrą prasme dalyvaus bendro sprendimo procedūroje. Mes e, turėtume dabar e, panaikinti ir tą trūkumą, kai Europos parlamentas. Europos parlamentas svarsto biudžetą, bet gali turėti tik tai patariamą į balsą nacionaliniai parlamentai taip pat turėtų vaidinti didesnį vaidmenį. Ir e, reikia tos konferencijos, kurią minėjau, tai turi būti mūsų veiksmingo darbo garantija. Tai svarbu ne tik tai ekonominėje srityje, bet ir socialinėje, aplinkosaugos srityje. Mes turime būti pakankamai solidarūs e, visais klausimais. Ačiū Jums uždėmesi. Ačiū. Euh, our next speaker is Mr. Ačiū. Toliau e, ponas Žemaitaitis iš Lietuvos. Monsieur? Yes, e, Ačiū gerbimas e, posėdžio pirmininkė. Iš tiesų, šiandien Europa tai ne Europa, kurią mes kūrėme prie tiek laiko, galvojame ir mąstėme, kokia yra turi. Taip, šiandien mes turime uh, ir ekonominė krizė mes kalbame, didelį dėmesį skiriame finansiniams dalykams, tačiau mes visiškai neskiriame dėmesio dvasiniams dalykams, neskiriame tiems dalykams, kurie šiandien yra vertybiniai. Ir kada kalbate jūs, kada kalbate Europos komisija, kalba Europos parlamentas, Na, sako, jaunimo užimtumas reikia dėti daug pastangų dėl įdarbinimo, e, imtis priemonių kokių tai, bet tai nėra įvardinama. Tai nėra įvardinama konkrečiai, kokios tai priemonės turėtų būti, pirmas dalykas, ir nekalbama apie priežastis, kurios sąlygojo šitą nedarbo lygio padidėjimą ir jaunimo užimtumo mažėjimą. Kitas yra ko gero šiandien svarbus dalykas, mes susirink, susirinksime va šiandieną, susirinksime gal po mėnesio, po dviejų, bet kas iš to? Ar mes priimsime kažkokį sprendimą, ar mes padarysime kažkokias tai rekomendacijos? Tai, tai turėtų ko gero būti pagrindinis mūsų uždavinys. Kalbant apie patį užimtumą, tai negirdėjau nieko pasisakančių nei iš Europos komisijos, nei taip pat iš Europos parlamento apie vykdomą, tarkim, mokesčių politiką, akcizų politiką, kur šiandien yra ypatingai svarbi mums kaip ES valstybės narimis ir tom narėms, kurios besiriboja su ne ES valstybės narimis. Kalbu aš apie Lietuvą, kada mes turime kaimynus Rusiją, Baltarusiją ir jų akcizai yra 3-4 kartus mažesnė, kad mes. Šiandien dienai tokia maža valstybė, kai Lietuva, praranda milžiniškus pinigus, tai yra iki 4-5 milijardų pajamų Tai reiškia, mes negalime sukurti naujų darbo vietų, negalime būti konkurencingi su kitomis ES valstybės narėmis. Antras, ko gero, vienas iš svarbesnių dalykų, tai yra būtent kaip ES, kaip mūsų, kaip bendryje, užsistikrins energetinį saugumą. Nes e, neturėdami savo energijos, savo energetinių išteklių, vėlgi e, tiek darbo užimtumui, ko gero, tai turės didelį įnašą tiek, tiek pačiai konkurencijai. Ir kitas yra šiandien svarbus, ką ES, manau, ir esu įsitikinęs, turėtų labai daug dėti pastangų ir finansavimo, tai yra moksla, mokslui. Ir jeigu šiandieną mes nesugebėsime per du metus persiorientuoti, o nekalbėsime tik apie socialinės garantijas, apie atsakomybę, solidarumą, tai tokia kaip bendrija praktiškai praras, na, gyvavimą galima ko gero sakyti. Ir kiekvienas iš mūsų turi tą suprasti, tiek, jaun, tiek jaunas asmo, tiek vyresnio amžiaus žmogus, kad pats turi siekti, gauti darbą ir jį užsitarnauti. Tada aš manau, kad visi mes kartu pasieksime bendrų tikslų. Tikiuosi, kad tai yra ne pirmas susitikimas, mes turėsime jų daugiau ir pateiksime konkrečių sprendimų. Ačiū Jums. Merci. Elisa Ferreira, Portugal. Uh, Elisa Ferreira, Portugalijos atstovė. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju komisijos nariams už ką tik išsakytas mintis. Manau, kad e, aiškiai buvo pasakyta, jog nedarbas pasiekė labai rimtą, dramatišką lygį Europos Sąjungoje. Neturint geros ekonomikos negalima kovoti su nedarbu. Olirenas labai aiškiai pasakė, kad yra pozityvių signalų. E, kai kur. Norėčiau šiek tiek praplėsti šią mintį. Jeigu eksportas keliauja į tam tikras šalis, tai to nepakanka, kad užtikrintume ekonomikos augimą. Mes taip pat turime nuolatos e, mažinti savo skaičius, kuriuos prognozuojame. Ir tai e, rodo, kad E, krize tebėra ir tai labai svaru, svarbu pastebėti. Europos Sąjungoje e, pas, atsirado tas, e, ta polarizacija, skirtumai, apie ką kalbėjo ponas Sandoras. Ir tai tik gilėja, trūksta ekonominio dinamiškumo. Labai sunku užtikrinti tvarias biudžeto korekcijas, kurios išspręstų problemas. Jūs minėjote penkis, e, penkis tikslus, mes jiems pritarėme. Tai yra vienas dalykas, tačiau taip pat turime žiūrėti į politikos pokyčius, e, kurie galėtų atsižvelgti į krizės gilumą. Ir taip pat e, reikia užkirsti kelią socialiniam, ekonominiam žlugimui. Ar dabar netėjo laikas pagalvoti ne tik apie disbalanso koregavimą, bet ir e, pagalvoti apie tai, kokiu greičiu tą darome. Reikia ir uh, kitų papildomų priemonių, kurios padėtų prisitaikyti. Ir jeigu pasižiūrėsime į ekonomikai būtinas priemonės, tai galbūt e, reikia kaip sakiau, žiūrėti į greitį, kaip tai daroma ir pagrind... šal... papildomas priemonės. Ir kiek mes turėsime manevro laisvės, kiek suteiks mums tos laisvės komisija erdvės, kad galėtume investuoti, nes tai yra pagrindinė sąlyga konvergencijai. Konkrečiai, jeigu pasižiūrėsime į 13 metų pasiūlymus, tai kokiu mastu turime veiksmingą atsaką į tą realią labai rimtą krizę, kurią išgyvename eurozonoje. Toks mano klausimas. Ačiū, ponas Seres. Niderlandų nacionalinio parlamento atstovas. Ačiū, pirmininkė. Man malonu būti čia. Dėkoju parlamentui, kad surengė šį susitikimą. Mes atstovaujame atstovų rūmams. E, esame iš Niderlandų, labai malonu aptarti su jumis ekonominės padėties klausimus. Mūsų nuomonė tai yra pirmiausiai galimybė pasikeisti pažangiają praktiką, išgirsti apie kitų parlamentų patirtį, iš to, kaip geriausiai e, tą, įgyvendinti Europos semestrakus metodus taikyti. Niderlandų parlamentas e, palaiko e, mintį, kad reikia vyriausybėms bendradarbiauti įgyvendant semestrą ir pranešėjas šio klausimu taip pat apie tai pasisa, pasakė už tai nors tokie dalykai būna pasakomi labai e, retai. Mes turime galvoti, kaip įgyvendinti mūsų uždavinius, bet tam reikalinga aktuali informacija. Mūsų parlamentas pasisako už skaidrumą, už tai, kad reikėtų pamatyti visus dokumentus, įskaitant tarybos dokumentus ir ne tik parlamentas, bet ir žmonės visuomenė turėtų teisę susipažinti su tais dokumentais. E, reikia geriau koordinuoti ekonominę fiskalinę politiką valstybių narių, nes tai nepaprastai svarbu brendant iš krizės. Europos semestro procesas yra labai svarbus elementas šioje srityje, bet kaip žinia, Niderlanduose vyka, lab, vyksta labai gyvos diskusijos dėl Europos. Kai kurios partijos kur kas labiau kritikuoja tai, kad ketiname glaudžiau koordinuoti ekonominę politiką Europos Sąjungoje. E, didesnis koordinavimas ES mastu visų valstybių narių priemonių reikalauja, kad būtų užtikrinta nacionalinių mastų demokratinė priežiūra, kad būtų įtraukti visi veikėjai ir dėl to mūsų rūmai e, pabrėžia, kad labai svarbu visais Europos semestro gyvenimo etapais užtikrinti parlamento priežiūrą. E, Ir mes labai taip pat akcentuojame subsidiarumo principą. Tai taip pat turėtų uh, galioti ir Europos semestro atžvilgių. Politikos priemonės principai turėtų būti plėtojami valstybių lyg, narių lygmenių. Komisijos rekomendacijos e, atskiroms e, valstybėms turėtų likti makro ekonominėme lygmenyje, o parlamentai ir valstybinio ir vyriausybės turėtų turėti lemiamą žodį dėl politikos priemonių pasirinkimo. Pirmininkė konferencijos kaip ši gali suvaidinti svarbu vaidmenį, kalbant apie tai, kaip galime užtikrinti nacionalinių parlamentų e, tvirtą vaidmenį ir labai mielai toliau diskutuosime šiais klausimais su jumis per ateinančias dienas. Ačiū. Ačiū. Lordų rūmų atstovas. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė Oli Ren. Renas, ką jūs turite omeny? Europos e, pakartotinas subalansavimas. Taigi, kaip jūs ketinate koordinuoti veiksmų šiuo atžvilgiu. Toliau dėl metinės augimo apžvalgos. Puikus, e, puikia iniciatyva, tačiau kaip turėtų būti keičiamasi geriausia praktika. Ir uh, kaip mes, pavyzdžiui, galėtumėm e, suprasti, kodėl e, Niderlanduose nedarbo lygis yra tik 9 procentai, o pietų e, Europoje nedarbo lygis yra daug didesnis. Klausimas ponui komisarui Andorui. Ką jūs turite omeny, kalbėdamas apie Europos pridėtinę vertę? Ar jūs nemanote, kad e, Europos biudžetas būtent turėtų būti skirtas toms rytims, kuriuose galima sukurti europinę pridėtinę vertę. Toliau jūs kalbate apie biudžetą orientuotą į augimą. Taigi, kaip jūs ketinate užtikrinti, kad inovacijos, moksliniai tyrimai ir plėtra parama mažoms ir vidinėms įmonėms tikrai bus užtikrinta? Taigi, taip pat aš norėčiau kreiptis. E, į Europos parlamento narius, e, užduodamas klausimą dėl biurokratijos. Dažnai yra sakoma, kad na, yra pernelyg daug reguliavimo Europos Sąjungoje, kalbama apie e, bendrą rinką ir būtent jos formavimas yra skirtas e, sumažinti reguliavimą. Ir man atrodo, kad atėjo laikas, kad politikai imtųsi veiksmų mažinant biurokratiją e, šioje srityje. Galiausiai, e, lordų rūmai e, metų metus rengia apžvalgas. Pavyzdžiui, viena iš tų apžvalgų yra skirta Europos bankų sąjungai. Ir matau, kaip keičiasi situacija E, yra taikomos labai griežtos e, taupimo priemonės e, tokiuose šalyse kaip Airija, Graikija, Ispanija. Ir jūs kaip Europos parlamento nariai, E, kaip jūs atsižvelgiate į visus tuos e, žmonės, kurie kreipiasi į jūs e, su savo problemomis? Dar vienas dalykas. Šiuo metu Junktinėje karalystėje yra kalbama apie referendumo galimybę. Taigi aš norėčiau, kad jūs susipažintumėt su Camerono kalba. Ten yra daug protingų minčių. Aš suprantu, kad, na, kaip Junktinės karalystės atstovas, aš visada būsiu europietis. Ir um, aš norėčiau likti Europos. Unser Motto heißt in Vielfalt geeint. Mūsų lozungas yra susivienyje skirtybėje ir mes norime bendrai spręsti savo problemas, kartu dirbti. Vokietija, Lapetina. Pirmininkė, gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Pradėjus įgyvendinti Europos semestro nuostatas, buvo siekiama konsoliduoti nacionalinius biudžetus, stiprinti atskirų valstybių konkurencingumą. Taip pat malonu, kad prieš pateikėt nacionalinės programas buvo numatyta tai griežtesni terminai kadangi tos nacionalinės programos yra biudžeto formavimo proceso sudėtinė dalis atskirose valstybėse ir dėl tos priežasties reikėjo paspartinti pamastymus apie būsimą biudžetą. Kita vertus kyla ir papildomų klausimų. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė pradeda mąstyti apie galimą referendumą Šias abejonės arba pamastymus reikėtų labai rimtai vertinti, turint omenyje, kad Europos vidaus rinka, lyginant su konkurencinėmis galimybėmis e, kitose rinkos, rink, e, rinkose, tiesiog e, susilpnėtų, jeigu Junktinė karalystė nebedalyvautų bendroje rinkoje. Kitas labai svarbus iššūkis yra valstybės biudžeto konsolidavimas vykdant augimą skatinančią politiką. Šitas konsolidavimas tiesiogiai susijęs su ES e, priimtinumu piliečiams. Todėl labai svarbu, kad komisijos pasiūlymai būtų pritaikomi vietos aplinkybėms, vietos sąlygoms, jeigu vietos specifika yra ignoruojama, neatsižvelgiama į vietos pramonę arba politinę situaciją konkrečioje valstybėje, tai mes nepasieksime jokių rezultatų. Dažnai reikia e, politikos partijos koalicijos partneriams atsižvelgti į tam tikrus politinius poveikius iš išorės. Taigi mes negalime savo politinėje diskusijoje, nacionalinėje politinėje diskusijoje, neatsižvelgti į konkrečius šeimos politikos aspektus. Jeigu to nepadarysime, tai mes nesugebėsime konsoliduoti savo nacionalinio biudžeto nacionalinė diskusija turime kreipti ypatingą dėmesį į nacionalinius klausimus, nacionalinio socialinio draudimo sistemą, sveikatos apsaugos sistemą ir kitus aktualius dalykus nacionalinėme lygmenyje, kadangi labai svarbu surenk, surasti tokį bendrą vardiklį nacionalinių lygmenių, kuris leistų atsižvelgti į reikalavimus derinti fiskalinio pakto nuostatas ES mastu. Jeigu to nepadarysime, tuomet mes nebūsime pakankami demokratai. Šiandien mes ir susirinkome pagalvoti, pakalbėti apie tą formatą. Po dešimties minučių turėsiu suteikti žodį komisijai atsakyti į klausimus, tačiau dar turėčiau suteikti žodį penkiolika. 15 prašančiųjų. Pabandysiu tai padarysiu, tačiau, padaryti, tačiau paprašysiu jūsų kalbėti kuo trumpiau arba aiškiai formuoti klausimus. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, gerbiami komisijos nariai, e, aš čia. Pamatinis Europos semestro dokumentas tai metinė augimo apžvalga. Ir Kalbant apie tai, Europos parlamento ekonomikos reikalų komitetas nepritarė e, vertinimams pateiktiems šioje metėje, nors tai be abejo yra svarbus aspektai. Mano frakcija, e, liberaldemokratų frakcija, e, akcentuoja du dalykus. Visų pirma, e, jūs kalbate apie daugybinį multiplikatoriaus veiksnį ir apie tai, multiplikatoriaus efektą ir kad e, teigiate, kad nepasiteisino, nebuvo įgyvendinta politika, kurią jūs siūlėte, mes tam nepritarėte. Antra priežastis, kodėl mes ne, ne, nepritarėme išvadoms, pateiktoms išvadoms. Vertinant e, deficito mažinimo darbuvų kalendorių, mes norime kai ką pare, pakoreguoti komisijos, jūsų patiktas deficito mažinimo darbų kalendorius, kai kurių eurozonos, e, kai kurių eurozonos valstybių atveju turėtų sumažinti tą deficitą pusantro procento per metus, tuo tarpu stabilumo ir augimo pakte numatytas tik tai 0,5 procentų per metus mažėjimas. Eurozona išgyvena nuosmukį, struktūrinis deficitas. E, reiškia, kad kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Italijoje, Prancūzijoje galbūt e, bus pasiektas pagidaujamas rezultatas. Tačiau tose šalise, kur struktūrinio deficito nėra, reiktų leisti situacijai pačiai tvarkytis, kad natūralūs stabilizuojantis veiksniai aktyvuotųsi. Ir manau, kad jūs turėtumėte susitikti peržiūrėti savo patiktas rekomendacijas, atsižvelgiantis iš šių pasiūlymų paketą. Ir per 10, dar 10 sekundžių, jeigu turiu, noriu sureaguoti kolegos Marinį iš, iš Prancūzijos senato pasisakymą. Aš manau, kad e, demokratinė kontrolė Europos parlamente turi būti užtikrinta tokio pat mastu kaip ir valstybėse narėse. Ir e, norėčiau pasiūlyti nacionaliniams parlamentams, jų atstovams e, išnaudoti sutartys jiems susitiktas galės ir, ir prisidėti prie visų mūsų e, pastangų. Ačiū, sako pirmininkas ponas Vanden Linden. <clears throat> Dank u wel, voorzitter. Ik uh, kan uh, vrij kort zijn. Allereerst zou ik... Pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisarui ir kartu išsakyti porą asmenių pastabų. Norėčiau pakalbėti apie dviejų greičių Europą. Tai nėra priimtinas variantas. Nepriimtina, kad Europa judėtų skirtingų greičių. Arba taip pat nereikėtų pritarti Europai pagal pasirinkimą. Mes turime labai daug problemų formuodami ES įvaizdį, o jį padeda formuoti ir nacionaliniai parlamentai. Jie turėtų parodyti daugiau iniciatyvos, ypač aptariant ir Europos semestro klausimus. Van Rampoj pasiūlymai negali būti įgyvendinami be nacionalinių parlamentų nuomonės įsitraukimo, be nacionalinių parlamentų įgaliojimų įgyvendinimo. O dabar situacija yra pakankamai prasta, kadangi Europa pristatoma kaip sąjunga, kuri daug kainuoja, kuri yra labai biurokratiška, kuri kišasi į visus nacionalinio lygmens klausimus. Taigi įvaizdis yra netinkamas. Mes turime suvokti, kad Europa yra ne tik rinka, o Europa gali pateikti ir sprendimų variantus. Labai svarbu gerinti Europos įvaizdį ir siekti užkirsti kelią diskusijoms apie valstybės, kurios turi naudos iš biudžeto ir tos, kurios tik tai įneša įnašus į ES biudžetą. Reikia pateikti labai aiškius skaičius, formuojant ES biudžetą, nekreipti dėmesio vien tik atskiras valstybės, kurios gauna e, tam tikrą biudžeto dalį. Jūs puikiai suprantate, kad aš pritariu, žinoma, jūsų plojimams. Graikijos atstovas. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική. Dėkoju pirmininkė. Šitas susitikimas yra labai svarbus, e, nes jo metu gali, gali susitikti Europos parlamento ir nacionalinių parlamento atstovai. Ir laikomės nuomonės, kad tokiuose susitikimuose reikėtų pakviesti taip pat ir e, na, su, socialinius partnerius, visuomenės atstovus. Kalbant apie biudžeto politikas, tai e, jos turėtų būti suderinamos su kitomis europinėmis politikomis, pavyzdžiui, sanglaudos politika, taip pat ir 2020 metų strategija. Kodėl? Todėl, kad biudžetai negali stabdyti ekonominio augimo. Ir prisidėti prie nedarbo augimo. Komisaras e, e, kalbėjo apie tai, kad e, biudžeto reformos turėtų vykti taip pat užtikrinant tam tikrą socialinę visuomenės apsaugą. Tačiau dėja, pavyzdžiui, taip nėra tokiuose šalyse kaip Graikija, todėl kad įvykdant tam tikras fiskalinės reformas tiesiog yra sunaikinamas socialinės apsaugos tinklas. Komisaras Rėnis sako, kad ekonominė situacija gerėja Tačiau e, dėje ekonominis augimas buvo pasiektas e, mažinant e, atlyginimus, o ne pavyzdžiui investuojant į komisaro minėtas sritis, kaip pavyzdžiui žalioji ekonomika. E, pavyzdžiui, Graikijoje kitų metų e, biudžeto peržiūroje e, tokios, tokios iniciatyvos nenumatytos. Aš laikausi nuomonės, kad na, reikia tam tikro lankstumo, kad patvirtintas strategijas būtų galima priderinti prie realios situacijos jeigu pavyzdžiui iš pat pradžių prognozės nustatytos netitinka realios situacijos. Pavyzdžiui, pagal dabartinę e, situaciją ir pagal ekonominę politiką dėja e, mūsų e, įsiskolinimas tik tai auga. Ir visuomenė negali toleruoti tokios situacijos, kai ES politikos visiškai ignoruoja socialinės sanglaudos aspektą. Taigi mums reikia e, suderintų politikų, kurios skatintų ekonominį atsiaugimą, nedarbo mažėjimą ir socialinę sanglaudą. Ačiū. Ponas Nikos Nikolaidės iš Kipro. Ačiū, pirmininkė. Europos semestro parlamento savaitė yra labai svarbus įvykis. Mes visi suprantame, kokią reikšmę jis turi. Parlamentarų bendradarbiavimas nacionaliniu Europos lygmeniu gali sukurti sinergijas. Tokiu būdu mes galėsime atremti pagrindinius rimčiausius ES iššūkius šiandieną. Ir matome, kad daug yra bejonių dėl ekonominės politinės sąjungos ateities. E, išgyvena bet dabar į vairialypę krizę ir turime, norėdami rasti sprendimą, įvardinti pagrindinės problemų priežastys. Jeigu, to, jeigu nerasime e, e realių priežasčių, tai reiškia, kad žiūrime ne ten, neteisingą linkmę žengėme. Mes turime kalbėti ne tik skaičius, bet apie stagnaciją ekonominę, nedarbą. E, Ir būtent tų problemų priežastis reikia spręsti. Tai yra sisteminės dažniausiai priežastys, kurios dar pagilėjo dėl finansų krizės susijusios su globale pasaulinė rinka. Mes turime e, spręsti ekonominės problemas, taip pat išlaikyti kursą link Europos integracijos. Labai svarbu uh, pasirinkti mūsų veiksmus taip, kad e, eitume abiem kryptimis vienu metu. Ir taip pat neturėtume pamiršti pagrindinių vertybių, pagrindinių e, principų, kuriais pagrįsta ES objektyvumas, solidarumas ir bendro gėrio siekimas. Praeitie ES žengė link tolesnės integracijos subalansuotai E, buvo e, imamasi priemonių rinko integracijoje, kitose srityse taip pat buvo nepamiršti socialiniai poreikiai, socialinė sanglauda. Dabar daugelis šalių išgyvena gilės finansinės problemas ir ES e, parem, turi paremti šias šalis savo ištekliais ir tai apibrėž, apibrėž ne tik tai tų šalių, bet ir visos sąjungos ateitį. Tai reiškia, kad reikia paremti silpnesnės ekonomikas, tuo pačiu metu apsaugoti stipresnės ir visą ES ekonomiką. Bet kokia pagalbos e, schema ar sistema, kuri bus patvirtinta atitinkamai šaliai, jeigu to reikės, turėtų būti sėkminga, o tam reikia atsižvelgti į konkrečios ekonomikos specifiką Reikia nepamiršti visų aspektų atitinkamoje ekonomikoje, viską išanalizuoti pasižiūrėti fiskalės problemas, moky, e, mokesčių sistemą, bankų sektorių ir bet kokius iškraipimus susijusius su tomis sistemomis. Reikia tokią peržiūrę atlikti universaliai, o šalis atitinkamos privalo bendradarbiauti. Ačiū. Dabar Konstantinas Popakis. aišku, kad finansų politika e, negali būti e, įgyvendinama atsietai nuo e, nedarbo problemo sprendimo. Jokia ekonominė programa nebus veiksminga, jeigu tai nebus atsižvelgta. Dėl to labai svarbu sustiprinti ryšius tarp nacionalinių parlamentų, Europos parlamento. Tokiu būdu mes galėsime e, stiprinti Europos semestro demokratinį aspektą. Taip pat reikia nepamiršti socialinio teisingumo dalykų, ekonomikos augimo. E, ir tai, nes tai yra susijęs su sanglauda, su socialinė taika. E, kadangi dalyvauja sutikime ponas Renas, ponas Andoras, norėčiau pateikti jiems klausimą. Praktiškai, e, kaip galima sakyti, kad E, e, kaip yra svarbu ekonominė ir socialinė sanglauda įgyvendinant Europos semestrą ir kaip tai siesi su Europos strategija 2020, kovojant su socialinė atskirtimi ir nedarbu. Dėkuoju. Dar suteiksiu žodį dviem pagėdaujantiems kalbėti Uno Rosman. Vielen, vielen Dank, Ačiū pirmininkė. Didžiulis nedarbas ES kelia susirūpinimą man, bet to neramu man ir dėl komisijos atsako į šį iššūkį. Atsakymas visuomet yra trijų ramšių strategija, biudžeto konsolidavimas, konkurencingumas, struktūrinės, struk, struktūrinės priemonės. Tačiau, kai kalbame apie biudžeto konsolidavimą, visuomet grįžtame prie taupimo bet kokią kainą. Tačiau kita vertus reikia skatinti augimą ir užimtumą. Eurozona pateko į ilgalaikę recesiją ir dėl tos priežasties suprantama, kodėl vis daugiau labiau kritikuojama ES biudžeto politika. Tarptautinis valiutos fondas pateikė savo e, vertinimus dėl perspektyvos, taip pat Legard informaciją esame išanalizavę, išanalizavę dėl konsolidavimo politikos. Daug kas kritiškai vertina ES konsolidavimo politiką, kadangi ji net neša tų rezultatų, kurių mes siekiame. Ji tiesiog dar uh, labiau stumia Europą į krizę, stagnaciją ir į nedarbo įšaldymą. O mums reikalingas sisteminis atsakymas į sisteminę krizę. Tokio atsako mes neturime, nors stengiamės, žinoma, padidinti konkurencingumą, pagyvinti ekonomiką, vis dėlto mes vadovaujamės strategiją, tai yra toliau mažinti atlyginimus periferinėse valstybėse, skatinti vidaus valiutos nuvertėjimą, tačiau kiek laiko mes toleruosime tokią situaciją, kiek mes toleruosime kišimasi į vidinę ekonominę situaciją. Aš nemanau, kad tai yra tinkamiausia strategija siekiant įveikti kilusius iššūkius, skatinant užimtumą ir kovojant su nedarbu. Taigi kyla konkretus klausimus, koks augimo ir užimtumo pakto vaidmuo, kuris buvo priimtas praėjusiais metais, kol kas tai yra tik tai tuščios frazės. Plenkovič. Ponas Plenkovič. Ačiū, ponia Karasai. Gerbiami komisijos nariai, noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymus, kaip e, stebėtojas iš savo šalies Europos parlamente bei savo parlamento, Kroatijos parlamento narys. Noriu padėkoti visiems, kurie ratifikavo savo parlamentuose Kroatijos prisijungimo sutartį ir tikiuosi, kad dar penkios valstybės tai padarys laiku. Noriu pasidalinti informaciją ir pasakyti, kad Kroatija, kaip suojanti valstybė, pradėjo intensyves diskusijas su komisija, kad taptų visą teisę Europos semestro dalyvę prisijungimo ir metinės augimo programos tikslai yra susijęs su konvergencijos programomis bei e, reformų programa, kuri bus pristatyta komisijai atitimiausių laikų. Man įdomu būtų išgirsti komisijos atstovų nuomonę apie tai, kada konkrečiai e, Kroatija gali tikėtis pradėti dalyvauti Europos semestre. Ačiū, sako pirmkis, dabar žodis ponui Andorui. Ačiū. Atsiprašau, kad e, kalbėsiu trumpai. Vyko tikrai labai naudingos, e, vaisingos diskusijos, jos yra lygesnės nei tikėjomės ir aš turėsiu sutrumpinti savo atsaką. Noriu sureaguoti dėl kai kurių svarbiausių klausimų, pastebėjimų, kurie buvo užsakyti, ypač kalbant apie Europos socialinį modelį. Manau, kad nebe priežasties daugelis iš jūsų išreiškėte susirūpinimą iš ypač e, atokesnių valstybių narių atstovai, taip pat ir, ir, ir eurozonos atstovai. Norėčiau akcentuoti, kad tai, kad kartais iškyla prieštaravimų rengiant analitinius dokumentus, nes, pavyzdžiui, viena vertus negalime reikalauti toliau e, plėtoti social, Europos socialinį gerovės modelį ir, ir neturėti galimybės patvirtinti Europos darbo e, laiko direktyvos. Darbo laiko direktyva yra labai svarbus dokumentas šioje srities. Mes gyvename 21-ame, ne 19-ame amžiuje, todėl turime užtikrinti visą reikalingą e, darbuotojų apsaugą, apginti juos nuo diskriminuojančio nesažiningo elgesio ir socialinio dempingo. Ir tai yra vienas iš sumaniųjų reglamentų paketo. Mes taip pat siekiame užtikrinti teikiamų teisės aktų kokybę, juos suderiname. Ir šis darbas yra tikrai svarbus. Bet norėčiau pabrėžti, kad ES lygmens teisės aktai šioje srityje net, neturėtų būti kliūtimi ekonomikos augimui. Požiūris, jog OS teisės aktai reglamentai dusina Europos ekonomiką, yra pavojingas mitas. Man atrodo, kad reikia kovoti, išsklaidyti šiuos metus pasitelkiant rimtus argumentus ir būtent todėl daugelis Europos šalių išgyvena nuosmukį. Šiokie tokie atsigavimo ženklai jau matomi. Europos, Europa turi finansinius instrumentus, kurie yra reikalingi, turi gebėjimus, struktūrinius fondus, kad reaguotų į krizę, kad jos atsakas į krizę būtų lankstus. Mes peržiūrėjome, pakeitėme daugybę programų, kad uh, užtikrintume paramą darbo vietų uh, kūrimo programai, pakeitėme reglamentą, taip pat įvedėme kitokius kofinansavimo reikalavimus ir kriterijus valstybėms, kad, kad tas, to, tie reikalavimai būtų palankesni valstybėms, atsižvelgiant į dabartinės aplinkybės. Taip pat komisija imasi iniciatyvos. E, skirstydama fondus, taip pat e, ypač palaiko e, užimtumui stiprinti skirtas iniciatyvas tose valstybėse narėse, kuriuose nedarbas ypač aukštas, daugiau nei 8 procentai. Jau, ypač jaunimo nedarbas. Jaunimo garantijų iniciatyva tikriausiai yra geriausias to pavyzdys. E, ji ypač pasiteisino Austrijoje ir Suomijoje, pavyzdžiui. Mes išplėtojame jaunimo užimtumo priemonių paketą ir norime paskleisti tą pažangęją praktiką. Todėl tarybose vykstančios diskusijos yra tokios svarbios. Ir, ir būtų dar, dar geriau prasmingiau, jeigu tie tikslai taptų realybę pasitelkiant ES finansus. Manau, kad tos priemonės sukuria pridėtinę vertę. Tai yra investicinės lėšos ir beveik visais atvejais yra reikalavimas, kad e, valstybė taip pat turi skirtis dalis lėšų, e, egzistuoja kokybės kontrolė, taip pat e, vykdomas auditas, kad būtų išaiškintas visas tų lėšų iš tų fondų panaudojimo pažeidimai ir klaidos. Ir mes siekiame užtikrinti, kad kofinansavimo reikalavimai duotų geriausią įmanomą rezultatą. Uh, Kalba, toliau, reformų politika. Žinoma, tai nelengva, bet socialinių reformų srityje padarėme viską, kad padėtume pasirenkti joms. Įtraukėme ir nacionalinius atstovus, nacionalinius veikėjus, socialinius partnerius. Taip pat noriu pakalbėti apie pensijų reformą. Uh, Draugės su ponu Ren ir ponu Barnyje 2010-aisiais parengėme žalėją knygą. Po jos pasirodė baltoji knyga. Paskui įvyko e, išsamios diskusijos draugės su š, nacionaliniais atstovais. Ir taip parengėme pensijų sistemų analizę, kuri pasirodė e, E, augimo apžvalgoje, met, metinio augimo apžvalgoje ir taip parengėme rekomendacijas dėl tų pensijų, dėl pensijų sistemų reformų jau dviejose apžvalgose. Mes bandome taikyti būtent tokį metodą, renkti konsultacijas Europos mastu bei palaikyti tiesioginį dialogą su, su tais, kuriems e, konkretus siūlymai yra aktualiausi prieš parengdami konkrečias rekomendacijas. Prireikus atvykstame į parlamentą Aš dalyvavau diskusijose ir nacionalinėse parlamentuose, Vokietijoje, Italijos, Portugalijos, taip pat Suomijos, Graikijos parlamentuose. Sulaukėme delegacijų ir iš nacionalinių parlamentų. Mes manome, kad tai yra tikrai svarbu. Tai atskleidžia, kad augimo apžvalga ir patikiamos re rekomendacijos, e, jų tikslas ne tik e, didelį dėmesį skirti e, krizę išgyvenančioms valstybėms. Mes turime pasiūlymų ir ge ge geriau veikiančioms valstybėms, tokiams kaip Vokietija. Ir užimtumo politikos tikslai yra labai sudėtingi užtikrinti, užtikrinti darbo vietų kūrimą, užtikrinti ly, lyčių pusiausvyrą, užtikrinti augimo tempus. Taigi mes stengiamės kiek įmanoma viską apriepti ir įtraukti visus ir tikimės, kad šis naujas metodas, kurį dėgiame, bus taikomas plačiai ir pasieksime geriausių įmanomų rezultatų. Ačiū visiems ir atsiprašau, kad dabar turiu išeiti. Labai ačiū, ponia Andorai. E, dėkui, o dabar. Pasakysiu, kad dar nori e, pasisakyti šeši žmonės, bet suteiks žodį tik tai dviems, kiti galės pasisakyti, kai vyks tolesnės sesijos e, kitose komitetuose, nes mes norime. E, dar ponas e, Renas turės e, atsakyti į klausimus, o paskui galėsite klausti po pietų. Bet dabar pirmiem dviem suteiksiu žodį dar klausėjam sąraše ponia Kompolanatri iš Suomijos. Kalbėtoje neįsijungė mikrofono, negirdime. Trys pastebėjimai. Institucinis dalykas, ką mes suomiai, ko mes tikimės iš Europos semestro, uh, Aišku, mūsų laukia nauji iššūkiai. O dėl institucinių aspektų pasakysiu, kad jokia konferencija pati viena neužtikrins e, demokratinio legitimumo ar demokratinės priežios, net jeigu ir pasižiūrėsime tą naują į 13 straipsnį, kuris kalba apie politinių formų galimybę. E, Olis Renas kalbėjo apie tai, kad reikia tam tikrų veiksmų, bet šiuo metu nacionaliniai parlamentai turi tam tikrų galių ir Europos parlamentas. Ir žmonės gali dabar tikėtis, kad mes e, dirbsime kartu ir viską padarysime aiškiau. E, Taip pat manau, kad visi e, dideli parlamentai gali pas save pasižiūrėti, kaip atlieka namų darbus, kaip e, jie dalyvauja skirtingose procedūrose. E, tvirtinant, rengiant nacionalinės programas, mes Suomijoje dirbame visą laiką kartu su vyriausybė. Nėra nei vieno dokumento, kuris iškeliautų iš vyriausybės į komisiją, kurios nebūtų matęs mūsų parlamentas, kurio nebūtų galėjęs aptarti. Taigi dabar daugumą iš mūsų galėtume vykti namo ir sukurti tokias sistemas. E, taryba taip pat dirba demokratiškai ir aš tikiuosi, kad nacionaliniai parlamentai savo vyriausybės taip pat e, remia ir parlamentai remia vyriausybės, tą patį galėtume e, pritaikyti ir biudžeto atvirtinimo srityje. Dar vienas punktas. Ekonominė politika. Negalime galvoti tik apie fiskalinį tvarumą ar kit, finansavimą kitų svarbių sričių kaip užimtumo skatimas, socialinės e, E, stabilumas, ekonomikos augimas. Taip pat manau, kad mes beveik visi turime taikyti ir Europos socialinę hartiją – E, kadangi tai yra e, svarbus dokumentas ES, reikia e, taikyti atitinkamas nuostatas, kad būtų galima užtikrinti socialinių, kultūrinių teisų įgyvendinimą, kurios numatytos hartijoje. Taip pat pasakysiu, kad sukčiavimas mokesčių srityje ir mokesčių vengimas yra pati, pačios didžiausios grėsmės biudžetams. Mes turime, e, aišku, rasti kažkokį būdą Europoje, kuris užtikrins, kad nebūtų sukčiaujama mokesčių srityje ir nebūtų vengiama mokesčių. Ačiū. Dabar e, ponas Kaldeira iš Ispanijos, paskutinis kalbėtojas. Ačiū pirmi, vicepirminiai komisijos. E, mes išgyvename ekonominio augimo krizę Taip pat matome, kad e, nedarbo daugie yra labai daug deficit, labai dėlis deficitas Ispanijoje. Kai prasidėjo krizė, mes turėjome nedidelę valstybės skolą ir biudžetas buvo perteklinis, bet krizė e, viską pakeitė. Ispanijoje padėtis e, gal blogesnė negu kitur Europoje mūsų e, bendros nacionalinės pajamos sumažėjo 1,1 e, procento pradžioje, paskui 5 procentai darbo vietų e, dingo ir tai tęsiasi toliau. Bet kas mane neramina, mes naikiname pagrindą tolesniam augimui ir tai yra labai rimta. Ispanija tikrai labai griežtas priemonės įgyvendina Aš nenoriu kalbėti tik apie vidinius dalykus, bet mes visi žiūrime į e, tam tikrą devalvaciją e, konkurencingumo srityje, bet reikia galvoti ir apie simetrijas. Europos institucijos turi užtikrinti, kad prisitaikymas prie krizės padarinių nepablogintų padėties, nes taip yra. Turime e, žiūrėti į faktus, turime e, pastebėti, kad taupimo priemonės tik tai dar ne, daugiau neigiamų rezultatų atneša. Turime galvoti apie e, produktyvų augimą, tokiu būdu bristi iš krizės. Ir bendrovės sunkiai dabar e, gali tvarkytis dėl tų visų sugriežtinimų. ES galėtų sparčiau dėkti priemonės, kurios skatintų investicijas ir užtikrintų grįžimą prie augimo. Ir mums reikia erdvės tam ir reikia e, prisiminti, kad ekspertai dabar sako, jog padėtis labai greitai blogėja. E, TVF atstovai neseniai pastebėjau, kad mums bus neįmanoma sugražinti skolų ir to nepadarysime, jeigu neužsitikrinsime ekonomikos augimo. Kristina Legard sakė, reikia sukurti tam tikrą erdvę, numatyti daugiau laiko fiskaliniam konsolidavimui, reikia daugiau galimybių produktyviems investicijų fondams veikti. Dėkuoju už pasisakymą, dėkoju ir už jūsų supratimą, kad mes turėjome šiek tiek sutrumpinį diskusiją. O dabar suteikiu žodį komisarui Ren. Thank you. Thank you, chairman. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems už tokias išsames ir rimtas diskusijas. Tai atspindi, kokia yra dabartinė susidarius ekonominė situacija Europoje. Norėčiau sureaguoti į jūsų klausimus ir atsakyti į e, kelis klausimus vienu metu. E, nes, kaip suprantu, po pietų dar bus galima sugrįžti prie šių klausimų. Taigi, visų pirma, norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė Lordas Harrisonas iš Lordų rūmų. Visų pirma, Norėčiau padėkoti Jums e, už e, konstruktyvų e, Junktinės karalystės atstovų indėlį į diskusijas. Galiu tiesiog prisiminti, kad prieš keletą metų pirmą kartą sustikau su kai kuriais Lordų rūmų atstovais Europos parlamente. Tai buvo man atrodo, 95 metais, kai buvau pats Europos parlamento narys, dirbau konstitucinių reikalų komitete. Ir tuo metu buvo organizuotas sustikimas su atitinkamu Lordų rūmų komitetu. Ir to sustikimo tikslas buvo susitikti ir aptarti klausimus, kurie na, buvo susijęs su būsimu. E, busima tarp vyriausybinė konferencija, kuri turėjo būti organizuota Amsterdame. Taigi, e, to sustikimo metu du lordų rūmo atstovai e, pradėjo ginčytis tarpusavyje ir vienas lordas pradėjo kaltinti kitą. E, sakydamas, kad tai yra tavo kaltė, kad mes nedalyvavome tarp vyriausybinėje konferencijoje. Tai buvo 96 metai. Ir kitose tarp vyriausybinėse konferencijose taip pat Junktinė karalystė nedalyvavo. Ir tolesniais metais. Taigi Visų pirma, e, man atrodo, reikėtų kalbėti apskritai, kodėl Junktinė karalystė dalyvauja ES projekte. E, jūs kalbėjote apie tai, e, kad na, reikia formuoti bendrą rinką, mažinti biurokratiją, skatinti laisvą priekybą, tačiau aš norėčiau pasakyti ministrų pirmininkui Cameronui, kad jis neturi grasinti E, Europos Sąjungai, kad Jungtinė karalystė pasitrauks iš Europos Sąjungos. E, e, Jungtinė karalystė prisijungia prie Europos Sąjungos ir yra įsipareigojus laikytis tam tikrų taisyklių. Aš, aišku, norėčiau, kad Europ... Jungtinė karalystė būtų Europos Sąjungos dalimi, o ne už jos ribų. Antras dalykas. E, nuosavybės ir e, nepriklausomybės klausimas. Apie tai e, kalbėjo ne vienas prelegentas, pavyzdžiui, ponas Marinė, ponia Kudlar ir kiti. Ir jūsų siunčiama žinia man yra aiški. Aš sutinku su jumis kad reikia pabrėžti e, atsakomybės klausimą, nusavybės klausimą e, ir kad nacionaliniai parlamentai, taip pat ir Europos parlamentas taip pat yra kartu atsakingi už Europinį semestrą. Šiuo atžvilgiu norėčiau paminėti du dalykus. E, šešių teisės aktų paketas sustiprino ekonominę valdyseną Europoje. Ir sprendime dėl e, šių teisės aktų prie, primime dalyvavote ir jūs. Visi e, nacionaliniai parlamentai e, po ilgo pasiūlymo analizavimo pritarė tam pasiūlymą. Aš prisimenu, kokios diskusijos ilgos vyko Europos parlamente prieš patvirtinant šešių teisės aktų paketą, tačiau galiausiai jis buvo patvirtintas. Dabar Europos komisija turi efektyviai įgyvendinti tas taisyklės, dėl kurių jūs visi e, kaip ir susitarėte. Mes e, tikimės, kad e, kiekviena valstybė, taip pat ir kiekvienas nacionalinis parlamentas gerbs priimtus europinius įsipareigojimus ir juos įgyvendins. Tai yra, kad jūs įgyvendinsite tas taisyklės, kurios yra įtvirtintos šešių teisės aktų pakete o šešių teisės aktų pakete esančios taisyklės siekia užtikrinti tvarų augimą, darbo vietų kūrimą. Dar vienas aspektas. Komisija laikosi nuomonės, kad e, turime bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, su parlamentais. Ir parengdami savo politikos rekomendacijas, Jas skiriame e, skirtingos valstybėms narėms, kad jos įveiktų ekonominės problemas ir kad e, išlaisvintų tą ekonomikos augimo potencialą. Ir rengdami rekomendacijas e, mes atliekame labai įsame analizę, kokia yra valstybių narių ekonominė situacija. Darome viską, kad užtikrintume uh, kad e, mūsų siūlomos e, politinės rekomendacijos būtų geriausios ir užtikrintų darbo vietų bei ekonomikos augimą. Toliau trečia klausimų grupė. E, buvo klausima apie fiskalinį konsolidavimą. Ir taip pat buvo kalbama apie tuos fiskalinius multiplikatorius, E, kokie poveikiai fiskalinis konsolidavimas turi ekonominiam augimui. Mes neturėtumėm orientuotis vien tik tai į simptomus, tačiau ir į ekonominės krizės priežastis. Su tuo aš sutinku. Mes visų pirma turėtumėm žiūrėti į ekonominės krizės priežastis. Ir e, dėl ko atsirado tie, e, tas ekonominis disbalansas. E, formavisis e, pastarąjį dešimtmetį iki 2008 metų. Tai yra e, labai svarbu, kad e, mes sugebėtumėm pasiekti tą makroekonominį balansą ir sumažinti atotrukį tarp e, gerai veikiančių valstybių ir valstybių, kuriuoms e, sekasi praščiau. Labai svarbu, kad e, kuo greičiau būtų grįžta į ekonominio augimo kelią. Turiu pasakyti, kad e, na, kartais simptomas gali virsti ir lygos priežastimi. Sakydamas tai, E, aš manau, kad reikia visų pirma žiūrėti į ekonominės krizės ištakas, priežastis, tačiau tuo pat metu negalime ignoruoti e, tos ekonominės krizės simptomus, pavyzdžiui, nedarbo, e, fiskalinio konsolidavimo ar valstybės finansų nestabilumo. Turiu pasakyti, kad išanalizavau TVF ataskaitą apie ką kalbėjo e, vienas e, kalbėtojas. E, taip pat susipažinau ir su Daniel Lee, jauno mokslininko nuomonėmis. Puikiai atlikta studija, kurią atliko tikrai profesionalus, kompetitingi asmenys. Tačiau atliktoje studijoje labai atsargiai siūloma interpretuoti jų išvadas dėl fiskalinės politikos. Kodėl? Todėl, kad kalbant apie fiskalinius e, multiplikatorius, apie kuriuose kalbama e, studijoje, jie skiriasi. E, tarp valstybių narių priklauso taip pat ir nuo ekonominio konteksto, taip pat ir nuo laiko termino. Taigi negalima sakyti, kad na, vienas kažkoks sprendimas būtų priimtinas visiems. Ir Europos politinis požiūris turėtų būti štai koks, kad fiskalinis konsolidavimas turėtų vykti skirtingai valstybėse narėse. Toliau. E, yra duomenų teigiančių, kad e, fiskalinės priemonės e, neleido mm, pasiekti to ekonominio augimo, e, kurio tikėtasi. E, pavyzdžiui, ypač šalyse, kuriuose valstybės skola yra didelė. Jei, tačiau, jeigu tos e, taupimo priemonės nebūtų pritaikytos, situacija būtų dar prastesnė. Um, Ir tokiu atveju greičiausiai rinkos nebūtų suinteresuotos skolinti valstybėms narėms lėšų. Pateiksiu konkrečių pavyzdžių. Įsivaizduokite, kokia situacija buvo Italijoje e, tarp 2011 m. rūpjūčio ir rugsėjo mėnesio. Italija e, prisėmė atsakomybę vykdyti e, fiskalinį konsolidavimą vasaros laikotarpiu. Mm E, taip pat e, paprašė, kad Europos centrinis bankas e, padėtų ją įgyvendinti savo tikslus, skolinantis antrinėje rinkoje. Taigi Italija prisėmusi atsakomybę, įsipareigojimus dėl reformų įgyvendinimo su ECB pagalba sugebėjo per trumpą laiką pagerinti situaciją, pagerinti situaciją. Tačiau galiausiai e, Beluskonio vyriausybė nusprendė nebesilaikyti prisijungtų e, įsipareigojimų ir e, to pasiekoje Italija praktiškai nebegalėjo skolintis pasaulinėse rinkose ir dėl to ekonominis augimas sumažėjo. Todėl, kaip žinote, pasikeitė ir Italijoje valdžia atėjo į vyriausybę Mario Monti, kuris sugebėjo stabilizuoti ekonominę situaciją. Galiausiai, man buvo iškelta geltonoji kortelė. Taigi suprantu, kad trūksta laiko ir tolesniems pokalbiams. Tad pabaigai norėčiau pasakyti, kad e, šiandienos diskusijos tikrai buvo sėkmingos. Kokia prasme? E, kad nėra skirtumo tarp Europos pietų ir Europos šiaurės, e, kurį mes matėme anksčiau ir už tai norėčiau Jums padėkoti. E, taip pat nematau to atotrukio tarp e, šalių, kurios neblogai veikia ir šalių, kurios ekonominė situacija yra prasta. Ir galiu pasakyti, kad tikrai nėra kažkokio na, vien, vieno sprendimo, e, vienos priemonės, kurie leistų įspręsti ekonominę krizę. Pavyzdžiui, taupimo priemonės e, ar biudžeto konsolidavimas, kaip sakote, visą tai atsiliepa taip pat ir užimtumui. Taigi mums reikia E, mėgsti tiltus, statyti tiltus e, tarp šalių, formuoti ekonominę ir pinigų sąjungą ir e, kurti stiprią e, Europą, kuri yra atsakinga ir solidari. Būtent e, tokios Europos aš siekiu kaip komisaras ir tikiu jūsų paramos, nes būtent tai yra pagrindas tvariam augimui ir darbo vietų kūrimui. O būtent to ir reikalauja mūsų žmonės iš ES ir valstybių narių. Dėkoju. Dėkoju komisarui. Yra graži patarlė kuris sako, kad ne pradžia yra svarbiausia, bet svarbiausia yra ištvermė ir tikėjimas rezultatais. Dėkuoju Jums už pasisakymus, taip pat dėkuoju biudžeto komitetui pirmininkui Lamasūrui, kuris sutiko palūkėti, kol prasidės diskusijos dėl biudžeto.